Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Uh... Kolegos, ponios ir ponai, prasideda antroji mūsų posėdžio dalis. Aštuntasis darbo tvarkės punktas - keitimasi nuomonėmis dėl kosmoso strategijos. O kalbėsime su ponu Maros Šefčiovič, kuris yra vicepirmininkas komisijos atsakingas už energetikos sąjungą, taip pat Elžbieta Benkovska, ji yra komisijos narė atsakinga už vidaus rinką, pramonę, e, verslą ir MVI. Buvo, aišku, jie atstovauja komisijai. Mūsų sustikimas vyksta pagal struktūrinio dialogo formatą. Norėčiau e, pradžioje tarti keletą žodžių. Pirmiausiai sveikinu Jūs atvykusius pas mus. Esame labai dėkingi dėl to, kad jūs gana dažnai pas mus atvykstate. Šį kartą kalbėsime tokią neįprastą temą mūsų posėdėje. Mes sutarėme iš anksto dėl to, kad galbūt kai kurie klausimai e, bus ne visiškai susijęs su, šiuo, su šia tema kadangi neturėsime galimybę susitikti e, su jumis iki sausio mėnesio. Gal susitiksime kitą kartą tik sausį ir vasarį, tai yra gana negreitai. Ir jeigu sulauksite vieno ar kito klausimo iš kolegų kitais e, dėl kitų sričių, tai nenustepkite. Mes e, komitete keičiamės nuomonėmis su komisijos nariais reguliariai, tai vyksta struktūrinio dialogo kontekste, kaip sakiau. E, spalio 26 dieną komisija paskelbė Europos kosmoso strategiją. Ji skirta tam, kad Europa galėtų e, atsižvelgti į greitai kintantį e, kosmoso sektorių, kad galėtų atremti vairius iššūkius ir išlaikyti lyderystę. Ir apie tai e, rytoj kalbėsime e, viešojo klausimo metu. Tai yra labai svarbus klausimas. Gerbiamas vice pirmininkė, norėčiau paprašyti jūsų pradėti diskusiją. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Gerbiami Europos parlamento nariai e, gerbiama Elžbieta, ponios ir ponai. Man labai malonu kad kartu su kolegė Elžbieta galime pristatyti Europos kosmoso strategiją. Komisija ją patvirtino vos prieš porą savaičių. E, bendra deklaracija Europos Sąjungos yra padaryta e, šiuo klausimu e, ir taip pat prisidėjos prisidėjo Europos kosmoso agentūra. Kaip žinau, jūsų komiteto kai kurie nariai labai atidžiai sekė, kas vyksta kosmoso politikos srityje per pastarus keletą metų. Mes kaip komisija taip pat jau seniai pripažinome, koks svarbus yra kosmoso sektorius strateginė, pramonės prasme. Aš norėčiau apie tai pakalbėti. Taip pat e, norėčiau perteikti tam tikrą žinę, būtent, kad kosmosas yra sritis, kurioje ES turi dirbti kartu. Kaip žinia, kosmosas yra labai įdomi jaudinanti tema, tai susijęs vaizduotės svajomis, Bet svajonių nepakanka, kaip žinia. Reikia pasinaudoti kosmoso potencialu ir siekti, kad jis tarnautų Europai, europiečiams. Kadangi kosmosas Kosmoso sritis yra svarbi pramonės sėti ES, nes tai susijęs su technologijomis, kurios nepaprastai svarbios mūsų ekonomikai, saugumui, transportui, taip pat kovojant su klimato kaita. Tai mums svarbu ir e, apskritai e, saugant aplinką. 21 procentas e, bendro kosmoso sektoriaus, 230 tūkstančių žmonių tiek Europoje dirba šioje srityje ir mes užimame trečdalį 30 procentus visos e, rinkos ir Europa taip pat susijusi su komerciniais projektais įvairiais. 6 procentai SBVP jau priklauso nuo palidovinės navigacijos technologijų ir ši rinka nuolat plečiasi. Vis daugiau svarbių sektorių e, priklausom yra nuo palidovinės navigacijos technologijų ir atsiranda vis naujų sričių. Pagalvokite apie susietus automobilius, autonomišką vairavimą ateityje. Taigi strateginė svarba yra didžiulė. Ir kodėl ES turėtų tai rūpėti? Todėl, kad ES yra viena svarbiausių veikėjų kosmoso politikoje. Mes esame kosmoso pramonės klientai dėl palidovų, paleidėjų ar technologijų e, žemėje. Mes e, ketur, nuo 14-20 metų 12 milijardų eurų skirsime kosmoso programoms ir moksliniams tyrimams. Mes didžiausias institucinis klientas paleidimų pramoniai ir uh, pagrindinis šaltinis Europos kosmoso agentūros pajamoms ir mes norime savo vaidmenį strategiškiau panaudoti, kad paremtume, paremtume komisijos ir parlamento bendrus prioritetus, pirmiausia, kuriant darbo vietas, užtikrint augimą ir taip pat sieksime užtikrinti Europos autonomiškumą ir pasiekti mūsų politinius tikslus, tokius kaip saugumas, kova su klimato kaita, transportas, e, duomenų apsauga ar gamtinių nelaimių e, valdymas. Mes turime pradėti veikti dabar Ir mes neturime kaip kažkokią duotybę e, įsivaizduoti savo e, vaidmenį. Vis daugiau valstybių, kaip kad Kinija ar Indija, nori dalyvauti kosmoso e, veiksmuose. Ir yra daug pažangos technologijų sitie, jau pasiekta paleidimų palidovų sitie, pirmiausia, JAV atsirado dinamiškas privatus sektorius veikiantis kosmose. E, ir dažnai e, dirba ten europiečiai ir žmonės įgavę išsilavinimą Europoje. Ir ateityje svarba šios sektoriaus tik e, didės. Ir kokia papildoma er, e, vertė yra kosmoso strategijos. Elžbieta taip pat paaiškins, kokie yra strategijos tikslai, o aš dabar tik keletą elementų paminėsiu, kurie mano nuomonė yra svarbiausi. Pirmiausia, prieiga prie kosmoso ir sąnaudų mažinimas. Tai nepaprastai svarbu. Uh, patikimai naudotis kosmosu negalėsime, jeigu netauvysime ir neturėsime autonomiškos prieigos prie kosmoso. E, tyrinėjimai taip pat e, turi būti paminėti šiame kontekste. Sąnaudų mažinimas turėtų ateityje užtikrinti naujų galimybių. Prezidentas Obama apie tai prieš mėnesį labai aiškiai kalbėjo. Strategijos dalis E, bus paleidėjai kosmoso programų ateityje. Mes norėtume e, paleisti 30 e, palidovų per ateinančius 10-15 metų. Užsitikrinsime taip pat numatomą pramonę ir sumažinsime sąnaudas. Vegas C ar Arian 6 tokie palidėjai jau veikia ir aš noriu pasakyti, kad praeitą savaitę dėl ARN 6 susitarė valstybės narės kosmoso agentūroje ir e, mes taip pat suvaidiname savo vaidmenį. Mes mokslinius tyrimus ir inovacijas taip pat sėsime su kosmosu. E, ir tai bus siejama su naujomis paleidimo technologijomis ir e, pakartotiniu e, paleidėjų naudojimu. Mes taip pat nu, galvojame apie ateities kosmoso technologijas, o nežiūrime į e, praeitus laikus ir pasenusias technologijas. Strategija taip pat gilinosi taip kaip atrodo Europos pramonė pasaulinėje konkurencingoje rinkoje. E, tam reikia pagerinti Galilėjo navigacijos ir pozicijų nustatymo sistemą Europos Sąjungą. Sąjungos. Ir tai labai svarbu daugeliu sektorių mobilumui ateityje ar kritiniai infrastruktūrai. Taip pat reikia užtikrinti prieigą prie palidovinių navigacijos technologijų, net ir parengtų trečiosios šalyse. Keturi E, palidovai e, buvo paleisti, e, bus paleisti lapkričio mėnesį Prancūzijos Gajanoje. Mes taip pat turime gilintis į Kopernikus, kad galėtume stebėti, kiek išmetama CO2 ir kitų šiltame efektą sukeliančių dujų. Uh, Mes turime pasinaudoti technologijomis šiomis siekdami e, aplinkos saugos tikslų. Taip pat tai susijęs su saugumo darbos tvarkė ir komisijos Nebienkovska apie tai pakalbės. Mūsų tikslai e, reikalauja, kad dirbtume sutelktai kaip komanda Europos. Kosmoso agentūra yra tarptautiniu mastu veikianti organizacija ir tai yra labai svarbu mums ir mes e, siekiame, kad ta agentūra pradėtų veikti kaip galima anksčiau ir ji turi uh, savo vaidmenį, komisija turi savo vaidmenį, mes turime dirbti kartu ir sustiprinti, stiprinti, paremti vieni kitus. Prieš porą savaičių taip pat buvo, kaip minėjau, padaryta ES, ES e, Europos kosmoso agentūros deklaracija. Uh, apie mūsų veiksmus kosmose. Taip pat reikia užtikrinti bendarbiavimą tarp institucijų ir sektorių. Komisija yra pasirengusi išsamei strategiją su parlamentu ir taryba aptarti ir mums reikia kaip galima daugiau aiškumo, galvojant apie tai, kaip ateityje bus strategija gyvendinama. E, reikia galvoti apie galimus teisės aktus, kuriuos reikės parengti, taip pat biudžeto asignavimus. Mums reikia testinumo e, pagrindiniams ir mokslinio tyrimų programoms mums tam taip pat reikia biudžeto lėšų, kad galėtume e, atremti ir naujus iššūkius, kaip kad klimato kaitos veiksmus ar kitus klausimus, kurie atsiras darbo tvarkėje. Tai turėtų spindėti naujoje daugiametėje pro, finansavimo programoje. Dabar, gerbiamas pirmininkė, aš Elžbietai perduosiu žodį. Uh, much, Dėkuoju, pane pirmininkė, gerbėmiai komiteto nariai, kolega. E, kaip pirmininkas sakė, tema nėra įprasta, bet jūsų parama ir draugė dirbant su komisaro Šefčev mes tikrai su parlamentu pasieksime neblogų rezultatų. Kaip kolega ką tik sakė, tai labai įdomi tema ir labai svarbi Europos ekonomikai. E, jeigu pamenate, pernai sakiau, kad kosmoso politikos rytyje mes siekime dviejų tikslų 16 metais. E, pirmasis e, tai Galileo palidovų e, paleidimo spartinimas šešis ketiname paleisti, keturi iš jų bus paleisti šių metų gruodžio mėnesį. Ir kitas tikslas buvo šiais metais priimti ES kosmoso strategiją. Ir aš labai didžiuojuosi, kad tas darbas, kurį pereitais metais pradėjome, pradėjome draugės su Marošu. Dabar jau duoda rezultatų, kad spalio 26 kolegija patvirtino tą kosmoso strategiją. Tai pirmas kartas, kai tokią visą apimančią ir bendrąją viziją mūsų veiksmų kosmose mes priimame. Kaip Marašas minėjo, Siekime taip pat ir aš turiu tą paminėti iš karto, nes paskui keletą žodžių paminėsiu dėl strategijos e, atsiradimo priežasčių. Tačiau e, strategija prasideda e, nuo bendros deklaracijos tarp ES ir Europos kosmoso agentūros. Žinoma, mūsų tikslai šiek tiek skiriasi, bet dirbame ranką rankon, rankon stengiamės uh, E, stiprinti mūsų ryšius. Ta darome jau pastarai dešimtmetį. Mes turime ir dvi bendras programas, galėjo ir Kopernikus. Šiuo metu Europa pagal savo svorį pasaulyje yra antroje vietoje kosmoso programų srityje. Galime didžiuoti savo pasiekimais, bet žinoma, mus laukia daug iššūkių. Ši strategija pasirodo labai svarbiu momentu ir Galilėjo ir Kopernikus prasideda, ar tuoj pradės veikti ir generuoti duomenis. Galilėjo infrastruktūra e, kuriama pagal planą ir e, einama e, prie pilno galėjo sistemos panaudojimo 2020-aisiais, nuo to atsiliksime. Tas pats pasakytina ir apie Galilėjo. E, ketinama neužilgo paleisti tris naujus palidovus ir paskui dar du iki dvidešimtųjų. Tai bus žvalgomieji palidovai. E, taigi, turime strategiją ir dabar savo žvilgsnį turime nukreipti nuo infrastruktūros plėtros į konkrečią konkrečius pritaikymus, kurie atneštų konkrečių rezultatų. E, turime susitelkti ties e, tų duomenų panaudojimu rinkoje. Kitas dalykas, reikia reaguoti į tai, kaip keičiasi situacija globaliai, taigi nauji konkurentai, e, rizikos kapitalo investicijų e, pasirodymas e, ir kita. Ką mes šioje strategijoje tokiame kontekste siūlome? Visų pirma, optimizuoti kosmoso galimybės e, visuomenės labai, e, kad galėtume patekti į rinką įvairias prietaikas ir paslaugas paremtas kosminės erdvės galimybėmis. E, Mes turime taip pat gauti prieigą prie Kopernikus duomenų, ypač startuoliams. E, ir kitais metais e, ketiname sukurti platformą, kuri tarnautų pramonės reikalams. E, turime ir kitų aspektų - klimato kaita, saugumas, gynyba, skaitmeninė ekonomika ir taip toliau. Mes siekiame vystyti konkurencingą kosmoso sektorių. Turime pirmauti inovacijų srityje. Valstybinis sektorius čia ne, liks e, labai svarbus, tačiau mums reikia labiau įtraukti ir dalintis riziką su privačiu sektoriumi. Čia reikia mūsų e, mąstyseną keisti, bet turime žiūrėti į kitus pavyzdžius pasaulyje, vadinasi, turime keistis ir Europoje. Turime taip pat e, skatinti e, Europos startuolius, e, kurie dirba ekosistemų srityje, reikia ieškoti finansavimo galimybių, reikia ieškoti tokio paneuropinio fondų fondo, kad galėtume paremti startuolius ir paskui išplėsti tos paramos mastą. Dažnai e, tų startuolių tikslas yra e, pasiekti pirmąją sutartį. E, JAV ta sistema visiškai gerai veikia. Dažnai startuolių pirmoji sutartis yra būtent su NASA ir drauge su Europos kosmoso agentūra mes galėtume irgi siūlyti savo startuoliams pirmosios sutarties sistemą mes taip, turi, taip pat turime galvoti apie Europos strateginę autonomiją, stiprinti savo strateginius gebėjimus. Šiuo metu norime sustiprinti mūsų kolektyvinę gynybą ir saugumą ir kosmoso technologijos iš tikrųjų sustiprins mūsų e, autonomiją veikiant. E, šis parlamentas, tai yra ponas Trojevski ir ponas Marinesku, šią temą yra parengę atitinkamą pranešimą. Mes taip pat norime sustiprinti galėjo ir Kopernikus sistemų dvigubo panaudojimo galimybės ir norėtume, kad šios sistemos e, taptų e, situacijos informavimo sistemomis, visapusiškomis sistemomis ir padėtų užtikrinti palidovinį ryšį. Tai labai svarbu ypatingų atvejų, humanitarnių krizių atvejais, stebint sienas ir užtikrinant aviacijos saugumą. Tačiau ši ambicinga strategija būtų neįmanoma be autonominės prieigos prie kosmoso. Komisija nori sukurti E, našius e, ir patikimus, e, patikimas raketas nešėjas arba paleidimo įrenginius Vega C ir Ariana. Ariana 6. Šioje programoje mes orientuojamės į tos vadinamosios smart customers, išmoningus vartotojus. Taigi, baigiant, Noriu pabrėžti, kad ši strategija yra labai ambicinga, didelė dalimi atspindime ir Europos parlamento išsakytas mintis ir per įvairius pranešimus ir per mūsų diskusijas. Ir labai tikimės, kad jūs paremsite šitą ambiciją ir šitą ambicingą strategiją. Mes žinome, kad ambicinga kosmoso strategija pareikalaus ir ambicingų, adekvačių priemonių. Taigi, baigdama noriu paminėti, kad kosmosas yra labai konkretus ir pozityvus pavyzdys to, ką galime draugę nuveikti Europoje. Nei viena ES valstybė narė atskirai to pasiekti negalėtų. Tai pavyzdys, kaip svarbu yra dirbti drauge. Esu įsitikinusi, kad drauge šią strategiją paversime mūsų bendra europinė sėkme Dėkui uždėmesi. Excellent... Labai ačiū abiems komisijos nariams už puikius pasisakymus ir tai, ką išgirdom, iš tikrųjų labai svarbu, nes dabar vėlgi išgirdom, kad dabar paskelbta Europos kosmoso strategiją, e, kuria bus vadovaujamasi per ateinančius, ateinantį bent jau dešimtmetį. Tai svarbu. Dabar diskusija. Pirmiausia, žodį suteiksiu koordinatoriams ar jų pakaitams. Ponas Paul Rubik, EPP frakcijos vardu. Labai ačiū. Maničiau, diskusijos rodo, kad Europa iš tikrųjų gali daryti pažangą. Ir tikrai mes e, vėlgi čia šiuo atveju orientuojamės į ateitį. Ačiū komisijai už tai, kad jūs ėmėtės tokių svarbių žingsnių. Lapkričio 16 E, vyks metinis renginys STOA, skirtas būtent e, kosmoso klausimams. Jame dalyvaus ne vienas parlamento narys, dabar planetoje gyvena 7 milijardai žmonių, o po kurio laiko jų patrigubės galbūt ir čia labai svarbus judumo, mobilumo klausimas. Toliau, planetos stebėjimas. E, mes turėtume turėti gerą planetos stebėjimo sistemą, numatyti tinkamų išteklių. Be to, paskutiniu metu Dar vienas e, klausimas darosi vis svarbesnis - algoritmų, logaritmų pagalba pereimas nuo realiojo pasaulio prie virtualiojo pasaulio. Tad e, iš tikrųjų lab, tam reikia mokslinių žinių ir jas sukaupti kuo greičiau. Tad tą progą norėčiau paklausti Europos komisijos. Stoa rengia panašią strategiją. Kaip jūs ketinat ateityje tiesiog derinti e, veiksmus ir strategijas ir veiksmus? Dabar ES agentūros, jų yra ne viena, ar jos tikrai saveikauja, jos derina veiksmus ir kokia, e, būtent kaip tai bus numatyta strategijoje. Toliau, Europos kosmoso agentūra ESA. ji labai e, svarbu vaidmenį vaidins e, struktūrinant Europos kosmoso strategiją. Su jie, aišku, jie apims be abejo ir elektros, kitus energijos, e, kitas energijos rinkas. Ir čia, aišku, su tuo susiję nemažai naujų galimybių. Naujų galimybių panaudojant turimus tinklus, bet vėlgi čia reikia užtikrinti ir neutralumą. Taip, komisija turbūt imsis žingsnių. Dar vienas dalykas. Čia buvo paminėta, kad e, buvo kalbama apie e, komunikacijos barjerus, dabar esą tuo užsijima, iš tikrųjų reikia siekti pažangos. socialdemokratų frakcijos vardu ponas Sika. Ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijos nariams už tai, kad atvykot, už tai, kad pakalbėjot. Buvo labai įdomu klausytis jūsų pranešimų, nes mes kalbam apie sritį, kur žmonių, daug žmonių mano, jog turint tokią darnę politiką tikrai būtų galima gauti naudos. Mes e, šiaip jau e, Europos kosmoso strategija turi keletą aspektų, kurių nereikėtų pamiršti. Europos e, Sąjungos, stiprios Europos Sąjungos nesukursi, nepasieksi, neturint stiprios, solidžios Europos kosmoso strategijos tai yra vos negyvybės ir mirties klausimas. Na, o dabar nepamirškim, ką sakė e, tada e, kandidatas į Amerikos prezidentus Donaldas Trumpas, sakęs, kad Europa pati turi susitvarkyti su saugumo problemomis. Ir aš norėčiau pabrėžti štai ką. Taip, mm, žmonės sako, 12 e, milijardų eurų skiriama šiam projektui, šiai sryčiai, bet kokia nauda. Ir šiame kontekste vėlgi labai svarbu, kad komisija aiškiai kalbėtų apie šios ryties e, privalumus. E, keletą tų privalumų jūs paminėjot, bet klausimas būtų toks. Pirmiausia, kaip universitetams ir mokslinio tyrimo centrams e, naudos duos e, strategijos įgyvendinimas, kokį praktinį poveikį ji turės ES, kokia pridėtinė vertė bus sukurta, kokią naudą duos m, mm, naujos šios ryties technologijos. Dar vienas klausimas. Kaip pasinaudojančios ryties technologiją mes galėtume e, teikti naujas paslaugas piliečiams. Tad e, iš tikrųjų, jeigu sugebėtumėt atsakyti tuos klausimus aiškintai, tai iš tikrųjų pritrauktumėt labai daug žmonių. E, jie remtų šį, šį, šias, šį projektą. Tad mes turėtume tikrai mm, tiesiog pasikliauti kuo daugiau komunikavimu kaip paramos svertų būtent šiam projektui. Labai ačiū. Toliau EKR frakcijos vardu ponas Tošenovski. Ačiū pirmininkė. Kaip ir prieš mane kalbėję kolegos, aš irgi pirmiausia norėčiau pasveikinti komisijos narius, pana Šepčovit ir komisijos narę Benkovską atvykusius pas mus. Tai labai gerai. Man tai ženklas rodantis, e, kokią svarbą užima kosmoso pramonė kokią svarbą turi kosmoso pramonė. Ir noriu pasveikinti komisiją prieimusią Europos kosmoso strategiją. Komisija rodo kelią į priekį. Mes e, ne per seniausia parengėm rezoliuciją šiuo klausimu ir nemažai jos vietų skirta naujai Europos kosmoso strategijai. Mes kartu atkreipiam dėmesį į tai, koks, e, kokis, koks svarbus yra kosmoso tyrimas kartu pramoniai. Tikrai atėjo laikas paremti strategiją. Ir apskritai visą dokumentų paketą, kuriame e, daug e, ambicingų dalykų yra, mes turėtume vėlgi toliau tvirtinti Kopernikus ir Galilėjo sistemas, kuriomis bus remiamos naujos sistemos. vėlgi reikėtų ir nepamiršti tam tikrų mm, atskirų projektų, kuriais e, prisidedama prie Galilėjo sistemos e, vystimo. Šiaip iškyla tam tikrų klausimų susijusių su dabartinėmis programomis, e, dabartinės programos turi tam tikrų problemų, kurias reikia spręsti. Turiu klausimą komisijos nariui Šefčiovičiui. Klausimas e, toks, kaipgi jungtinė karalystė ateity dalyvaus e, kosmoso programuose, nes iki šiol jungtinė karalystė labai aktyviai dalyvavo būtent kosmoso tyrimuose ir finansinė prasme, prisidėjo infrastruktūromis Ir čia iš tikrųjų mm, reikia paminėti, kad daugybė tų mūsų sistemų, kuriomis operuojamos, yra e, saveikios su tuo, kas yra Junktinėje karalystėje. Taip, kol kas dar pats tas realusis Brexit vadinamasis procesas neprasidėjo, tačiau įsivaizduoju, kad kažkuria diena abi pusės tiesiog nutols viena nuo kitos. Ir todėl labai svarbu mm, remti tą labai pramoniai svarbę, svarbų sektorių. E, svarbų sektorių ir Ir būtų tikrai gaila, jeigu labai svarbus kosmoso mūsų partneris tiesiog taip ir, taip ir paliktų mus. Pone Van Nuenhuizen, Alde frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, brangus komisijos nariai, labai ačiū už jūsų pasisakymus. Pirmiausia, noriu pasveikinti jūs nuveikus tokį gerą darbą kurį įdėjot į Europos kosmoso strategiją. Strategijoje tikrai atsispindi daug dalykų, kuriuos mes per pastaruosius mėnesius nemažai aptarinėjom. Kalbama apie privataus sektoriaus e, tokį aktyvesnį dalyvavimą. Tai svarbu. Kartu geresnis e, ryšys su e, pramonė, ekonomika, duomenų sklaidos platforma. Mhm platformos klausimas svarbus ir kartu autonomiškas prieimas prie kosmoso. Europos parlamentas, mūsų komitetas sutinka su tais teiginiais, e, bet yra tam tikrų ir bet. Nors yra dokumente gera pusiausvyrą, tačiau jis nėra labai patrauklus. Aišku, būti patraukliam nėra savaiminis tikslas, bet norint įgyvendinti strategiją šį dokumentą, tai tas dokumentas turi tikrai būtų patraukus žmonėms. Mes parlamente daug kalbėjom apie investicijas į infrastruktūrą, bet e, devyniais iš dešimties atvejų investicijos paprastai daromos į geležinkelius ir kitas tradicinės infrastruktūras, o ne į, tokią, e, ne į tokį sektorių. Dabar kalbama buvo apie investicijas į skaitmeninės e, infrastruktūras kaip e, stiklo pluoštą. Bet daug, dažnai minimas stiklo pluoštas, bet vos vieną kitą kartą paminimi palidovai. Tad e, ir klausiu, ką būtų galima padaryti, kad tiesiog ne vien parlamente, bet ir visuomenėje mes galėtume aiškiai uh, pasakyti, kad žmonės suvoktų, koks svarbus yra kosmosas ir jo tyrimai. Ar tai, ar kalbėtume apie mm, e, palidovinę navigaciją, ar apie kitas galimybės, kurias teikia kosmosas, nes, e, sakykime, net ir palidovinės navigacijos svarbios, net ir žemės ūkiui, kaip vienas pavyzdys e, jo tų na, sistemų panaudojimo. Tai klausimas, ką būtų, kaip būtų galima e, tiesiog e, sužadinti, tai yra užtikrinti informuotumą, samoningumą šiems visiems klausimams. Toliau platformų paslaugos, kaip būtų galima užtikrinti žemės stebėseną, kada ir kaip komisija e, būtent užtikrins tas platformų paslaugas, kad e, per tas platformas mažosios ir vidutinės įmonės irgi galėtų e, e, teikti tam tikrus produktus. Ponas Gorlyčia, guoja. Labai ačiū. Porą pastabų turiu. Taip, puiku, E, turėti naujos kartos paleidimo įrenginius, tokius kaip Vega C ar Jana 6. Tačiau turiu klausimą. E, dėl kūro būtent tokių paleidimo įrenginių, ar čia mes kalbėsim apie naujos kartos kūrą, nes tradicinis kūras, kuris buvo naudojamas tokiems paleidimo įrenginiams, nebuvo šiaip jau pats geriausias aplinkai girdėjom, kad e, kitose šalyse jau mąstoma apie būtent kitokį kūrą. Ir mm, dabar dėl palidovinės navigacijos, dėl palidovų, galbūt tada jais juos pasitelkus net būtų, e, būtų galima tiesiog stebėti ar atsekti automobilių numerius ar tam tikrų siuntinių e, gabenimą būtų galima stebėti, sakykime, drėgmę ar žemės, ar, ar kitas e, žemės sąlygas, kurių reikia žemės ūkiui, e, kartu sąlygas, kurios svarbios e, jūrų transportui, žuvininkystėje ir panašiai. palidovai gali pateikti įvairiausios įdomios informacijos. Tuo buvusioje Čekoslovakijoje mes jau buvom sukaupę mm, nemenka palidovinės informacijos tradicija. Bet dabar klausimas, ar kartu numatoma mm, palidovinės, e, palidovinės stoties toliau e, statymas, nes dabartinė, sto, e, dabartinė palidovinė stotis jau susidėvėjusi gerokai, ją reikės pakeisti. Kinija tokią stotį jau yra numačiusi paleisti. Ar jūs ketinat, ar mastot apie būtent paleidimo vadinamasias stotis? nes jų yra nemažai partnerių valstybių. Ir galiausias, galiausiai klausimas dėl išorės e, klientų, kurie naudojasi ESA pajėgo, e, paslaugomis, koks yra jų procentas, turiu galvoje, klientus už ES ribų. Dėkuoju kolegoms, dabar kiti parlamento nariai, kurie norėtų paklausyti ponę Nibler. Dėkuoju pirmininkė. norėčiau prisijungti prie kolegų ir padėkoti abiems komisijos nariams. Man labai malonu matyti, kad jūs taip energingai kalbate apie Europos kosmoso strategiją. Ir malonu matyti, kad Europos kosmoso politika sparčiai žengia į priekį, žengia į priekį ir dėkingi esame jums už e, tai. Galilėjo yra puikus projektas ES ir visi turėtų prisidėti prie jo. Mes ką darome? Mes uh, e, kūrėme Europoje uh, planetų stebėjimo sistemą ir uh, tai bus naudinga, pavyzdžiui, bus kuriamos darbo vietos, atsiras papildomos pridėtinės vertės mūsų piliečiams ir žmonės turi žinoti, kad daromi tokie dalykai. Mes turėtume paremti tuos projektus tiek Galilėjo, tiek Kopernikus. Galilėjo yra nepaprastai sėkmingas projektas, kuris tuoj pat pradės veikti visų pajėgumu, e, papildomai bus paleisti e, dar palidovai, kad būtų išbaig, užbaigtos visos pastangos. Mes dabar turime pasinaudoti potencialu ir e, suteikti galimybių Europos pramoniai, ekonomikai. Mes turime e, rasti visas įmanomas prietaikas e, toms sistemoms abiems panaudoti, Kopernikus ir galėjo. Ir reikia kurti darbo vietas susijusias su ateities e, technologijomis, ateity, ateities technologijomis Europoje. Ir dėkoju Jums dar kartą už Jūsų darbą šioje srityje. Nepamirškite kad jūs abu tikrai galite tikėtis Europos parlamento paramos. Pone Libacka, dėkoju. Pirmininkė, prisijungiu prie kolegų ir noriu padėkoti Jums už tai, kad pristatėte tokį įdomų klausimą Europos kosmoso strategiją. Uh, Klausimas mano skirtas, poniai Vienkovskai. Mes tikrai norime išnaudoti visą kosmoso strategijos e, potencialą, bet mums reikia labai e, gerai apmokytų darbuotojų. Daug universitetų, įskaitant mano šalį, šiuo metu kuria padarinius, kurie numatytų galimybę studijuoti, apmokyti to, tokius žmonės. Ir jūs taip pat minėjote Europos e, kosmoso agentūros ir ES e, deklaraciją bendrą. Ar joje kalbame apie tai, kad Europos kosmoso agentūra turės renkti mokymus jauniems žmonėms iš visų ES universitetų, kurie e, siekia gyti kosmoso pramonės, kosmoso valdymo specialybės. Ponas Levantovskis, ačiū už jūsų pasisakymus, tikrai pritariu mūsų ambicijoms e, kosmoso srityje, ypač galvodamas apie Amerikos rinkimų rezultatus. Mes e, žinome, kad visoms programoms e, turi e, prieš jas įgyventinant reikia atlikti sąnaudų ir naudos analizę. Kaip žinome, galėjo atveju taip nebuvo padaryta, bent jau praeitįje. Tačiau prieš iškeliaujant į galaktikas, kitas, pabūkime mūsų planetoje šiek tiek. Aš Norėčiau pasinaudoti jūsų buvimu čia ir e, paklausti jūsų klausimą, e, už kurį galbūt nebūsite jūs dėkingas. E, tai susijęs su Bundesnetz agentūr ir OPAL ir galimybė vokiečių operatoriams didesnę prieigą prie Gazprom. Ką Jūs atsakytumėte apie tai? E, kolega Zenonato. Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti vicepirmininkui Šefčiovičiui ir komisijos nariai Bienkovskai už pasisakymus. Mes pritarėme jūsų požiūriui dėl kosmoso strategijos ir laukiame sprendimų jau seniai. Galilėjo, Kopernikus ir EGNOS projektai yra labai svarbus, kurie turėtų Europos sistemai e, suteikti visą eilę priemonių, užtikrinti e, įvairius dalykus, e, pavyzdžiui, skrydžius ir kitus dalykus. Ir mes galime taip pat atsidurti avangardę po Trumpo išrinkimo mes turėtume turėti autonomiškas nuo JAV sistemas. Gal aš šiek tiek juokauju, taip sakydamas, bet e, štai ką noriu pasakyti. Mes turime turėti palengvinti prieigą e, kosmoso pramonės e, pro, prie kosmoso pramonės produktų mūsų kitai pramoniai, energetikos pramoniai pavyzdžiui ir kaip galima užtikrinti vienodas veikimo sąlygas e, e, su kitomis, lyginant su kitomis valstybėmis, kurios veikia kosmose. Ir dar, kaip bus sprendžiamas priežiūros klausimas ir kosmoso šiukšlių šalinimo klausimas tarptautinių lygmenių. Tai yra dar vienas klausimas, kur man, kuris mano požiūrė labai įdomu, nes kosmosą užkariaujant bent jau pradiniais etapais susidarė labai daug kosmoso šiukšlių ir tai kelia e, daug problemų. Ir kaip vyksta kosmoso diplomatija ir kaip jūs norėtumėte užtikrinti bendarbiavimą tarp Europos komisijos, Europos kosmoso agentūros, nacionalinių valdžios institucijų su e, Galilėjo ir kitomis struktūromis, kurios e, valdo šį projektą. Ačiū, kolega Zorinio. Dėkuoju. Pirmininkė, komisijos nariai, e, mūsų transatlantinė partnerystė nuo šiandien atsidūrė naujame kontekste. Matome, kad keičiasi pasaulio tvarka. Ir dėl šios priežasties turime labai atidžiai sekti, kokie pokyčiai vyksta pasaulyje Ir mūsų žinios apie kosmosą bus labai svarbios. Kopernikus ir Galilėjo yra e, projektai, tokių projektų, kurie gali tapti mums lemiamos svarbos. Ir mes turime įdėkti, gyvendinti juos kartu su kitais projektais. Yra visa eilė panašių projektų. Europai reikia naujos darbo tvarkės. Ji jau atsiranda, tai yra Atlantinė sąveika Ir Azoruose Portugalijoje veikia Tarptautinis mokslo tyrimų centras. Vienas iš svarbiausių projektų bus pavadintas kosmosas žinioms mes turėsime e, Azoruose veikiantį moks, e, kosmoso mokslinio tyrimų centrą ir bus infrastruktūra sukurta specialiems projektams, konkretiems, bus galima iš Atlanto vandenyno e, vykdyti tyrimus e, taip, Kanarų e, salose, Žaliojo kišlio krante bus vykdoma tam tikra veikla ir bus galima stiprinti bendradarbiavimą kosmoso tyrimų srityje tarp Portugalijos, Ispanijos, JAV, Brazilijos ir Afrikos, e, tos dalies, kurioje kalbama portugališkai. Norėčiau, kad šis projektas būtų deramai veiksmingai gyventinamas, kad jis prisidėtų prie tolesnių mokslinių tyrimų kosmoso srityje ir kad būtų stiprinęs bendarbiavimas tarp Europos pietų šiaurės ir kitų kontinentų. Ponas Foks. Dėkuoju. Pirmininkė, porą klausimų jums. Komisijos nariai e, Pienkovskai, per jūsų klausimus aš jūsų klausiau, ar jūs galėtumėte nurodyti e, vieną Europos teisės aktą, kurį norėtumėte atšaukti, kad sumažėtų pramoniai našta. E, Ir norėčiau paklausti, ar per jūs savo darbo dvius metus radote kokį nors tokį vieną teisės aktą. Gal pasakytumėte, koks jis yra, jeigu taip, o jeigu ne, tai ar jūs galėtumėte dirbti toliau šioje srityje. Antras klausimas susijęs su kosmoso strategija. E, dabar e, Norvegijos saugumo sutartis su ES neleidžia jai dalyvauti e, teikiant viešai reglamentuojamas e, paslaugas ir ar jūs e, žiūrėsite gilinsinės į šį klausimą ir galbūt galėtumėte pateikti naujausios informacijos apie dėrybą su Norvegija šioje srityje ir ar kilo kokių nors problemų. Ačiū. Paskutinis ponas Čisek. Čisek. Dėkoju. Jūs kalbėjote apie labai svarbius dalykus kosmoso strategiją, bet taip pat yra nemažai problemų, pavyzdžiui, energetikos problemų. Taigi norėčiau paklausti jūsų apie ES, tiksliau, komisijos energetikos politiką. E, prieš porą savaičių komisija priemė sprendimą. Tai yra sutikti su Vokietijos E, reglamentavimo institucijos e, sprendimo padidinti Gazprom dalyvavimą iki 80 procentų. Ir Gazpromas galės sustiprinti savo pozicijas dujų rinkoje Europos Sąjungoje. Gazpromui Europos komisijos sprendimas netinka, tačiau yra aišku, kad e, tas sprendimas bendroviai yra labai geras. Ši situacija ir tai, kad komisijos nariai dalyvauja, verčia mane pateikti tokį klausimą, ar komisija įsigilino į galimas tokio sprendimo pasakmes. Komisijos sprendimas leis Gazpromo teikiamas dujas Europos Sąjungą, juk jų kiekį padidinti ir ką galima pasakyti apie e, diversifikavimą e, dujų tiekimo šaltinių. Ir kitas klausimas, ar komisija atsižvelgia į Gazpromo planus dėl e, Nord Stream 1 pajėgumų plėtimo. Ar komisija gali patvirtinti, kad šis sprendimas padidins dujų tiekimą iš Rusijos? Ir pats svarbiausias klausimas, ar Europos komisija įvertino to sprendimo poveikį vidurio ir rytų Europos rinkose? Dėkoju. Ir būčiau dėkingas, jeigu komisijos atstovai atsakytų į šiuos klausimus, kadangi jie labai svarbus. Ryk. Dėkoju, kolega. Ar būtų dar norinčių kalbėti? Ponas Gerek. Ačiū, pirmininkė. E, užsiminėme apie geopolitikos temą. Tai ir aš liksiu prie šios temos. Ar aš teisingai suprantu, kad agentūra dažniausiai daugiausia sustelks į e, informacinės ir ryšių technologijas. Taigi turėsime mažus palidovus, bet nekalbame apie didelę kosminę stotį, kur galima būtų analizuoti, kaip e, besvorėje erdvėje gali funkcionuoti technologijos. Ir aš noriu paklausti, kaip e, klostosi mūsų kosminės agentūros ryšiai su Rusijos agentūra, kuri valdo dabar e, tarptautinę kosmoso stotį. Yra tekę dirbti man e, e, įvairių metalų lydmių srityje ir tas darbas e, atsižvelgiant į kosmoso poveikį, buvo labai sėkmingas. Ponas Eiler, aš norėčiau pakalbėti apie šiaurės srauto dujotiekį. Gal e, nustepsite išgirdę tai iš vokiečio, bet aš manau, kad e, šiaurės srautas yra blogas dalykas, e, netitinka nei Vokietijos interesų, nei Europos. Girdėjome rytų europiečių kolegų klausimą. Nežinau, ar komisija gali e, patvirtinti, kad e, šiaurės rautas kelia problemų e, energijos, energetikos sąjungai ir įtakoja valstybių narių gyvenimą. Teisiškai tariant, komisija čia nieko gali ir nesakyti, nes e, tikroji energetikos politika e, dėl e, įgaliojimų galių negali remtis Europos sutartimis. Taigi Europos komisija iš vienos pusės privalo pripažinti problemas energetikos sąjungoje bet ar turi jinai teisę kažką patvirtinti ar kažką atmesti, kai eina, eina kalba apie kažkokius sprendimus. Mr. Vice President, if I may ask you to start answering. Gal galėčiau vicepirmininko paprašyti pradėti atsakinėti į klausimus. Dėkuoju, ponė pirmininkė, džiaugiuosi, kad draugės manim yra Elžbieta. Uh, galėsime pasidalinti darbais. Tai aš e, e, iš pradžių pradėsiu ir e, atsakysiu kai kurios klausimus. Pirmiausia, pano Rubiko klausimas. Dėkoju už paramą kosmoso mokslui Europoje. Turiu pasakyti, kad būdamas kosmoso įmonėse kur bendruomenės gali būti didelės ar mažos, ar silicijos lėnyje būdamas. E, dažnai nustebdavau, kad e, žmonės, kuriuos ten dažniausiai susitikdavau, būdavo europiečiai. Jie baigė mokslus Europoje, čia buvo pradėję vykdyti fantastinis projektus, bet paskui susidūrė su finansavimo problema. Ir jie man sakė, mums reikia rizikos, daugiau, daugiau investicijų, rizikos kapitalo ir taip toliau. Na ir žinoma, mūsų tikslas, kurio mes e, siekime, toks ir yra. Kodėl mes dviese atėjome, kaip jūs e, teisingai paminėjote, yra labai svarbu užtikrinti horizontalų ryšį E, labai artimai dirbame su Alžbieta ir su kitais komisijos nariais. Tikimės, kad ponas Kataninas padės mums sukurti tą rizikos finansavimo fondą. Su ponu Oettingeriu kalbame, kad jeigu jau prieisime per penktosios kartos ryšio, tai tada tiksliau sužinosime, ko iš mūsų tikisi ryšio prasme, ko tikimasi iš palidovų Tas pas pasakytina apie e, autonominius automobilius, e, e, greituosius traukinius ir taip toliau, kur palidovinės technologijos taip pat gali prisidėti. Galėčiau paminėti ir daugiau kolegų, bet vienas iš jų tikrai yra Karlas Moidaš. Nes jeigu nuvyksite į Europos kosmo, kosmoso agentūrą, tai tikrai išgirsite kad daugelis e, mokslo tyrimųjų institutų e, sunkiai galėtų išsiversti be Horizontas 2020 programos paramos. Taigi labai svarbu finansuoti tas svarbės programas ir ateityje. Aš iš karto reaguoju į pono Levandovskio pastabą. Aš žinau, kad jis, kaip buvęs komisaras atsakingas už biudžetą, dažnai naudos ir sąnaudų analizę atlieka bet aš turiu pasakyti, kad vienas investuotas euras į kosmosą e, atneša 7 eurų aukštos kokybės augimo e, rezultatą. Ir e, yra labai svarbu, kad mes dirbtume pačiu aukščiausiu technologijų srityje. Taigi, e, kaip sakė ponas e, Rubikas, turime horizontaliai e, tarpusavėje bendrauti, bendrauti su jumis, su kitomis Europos agentūromis, nacionalinėmis kosmoso agentūromis ir Europos kosmoso agentūra. Jeigu pakvieščiau kosmoso agentūros atstovus čia, jie tikrai jums pasakytų, kad jie labai aukštai vertina tą bendradarbiavimo dvasę kurią jie norėtų matyti dar labiau konsoliduotą ateityje. Panas Nika pabrėžė, kaip svarbu e, e, nusileisti iki e, paprasto piliečių gyvenimo, prašė pateikti pavyzdžių, kad reikia daugiau tokių pavyzdžių. Pone Neuenhoizen taip pat e, kalbėjo apie tai, kad reikia aiškinti mūsų piliečiams, už ką jie moka. Taip, iš tikrųjų, draugė su jumis, panaudojant jūs kaip Europos e, kosmoso politikos ir agentūros ambasadorius, reikia sukurti labai stiprią komunikacijos strategiją ir paaiškinti, kad nei vienas išmanus telefonas ar nei viena banko perlaida neveiktų be palidovinės technologijos. E, be GPS paslaugų žmonės iš karto pamatytų, kaip sunku panaudoti dabartinės technologijas. Ir tiesą sakant, e, Neseni pavyzdžiai aiškiai rodo, kaip gerai bus, kai pradės veikti galėjo, nes jis atneš papildomų paslaugų, turi tokių pajėgumų e, tikslumo prasme. Ir kitomis prasmėmis. E, dėka tokio tikslumo navigacijos prasme, pavyzdžiui, Ispanijoje yra įmonė, kuri kuria prietaisus, kurie padės uh, žmonėms su negale e, orientuotis mieste. E, turėdami tokį įrenginį, neregiai galės gana laisvai, salginai laisvai judėti mieste. Esu įsitikinęs, kad tai svarbu labai labai daugelį žmonių Europoje. Tai suteiks jiems papildomas laisvės. Aš manau, kad e, startuolių bendruomenėje e, Europoje yra labai daug jaunų protų, kurie gali generuoti tokių ir panašių idėjų. Toliau e, buvo kalbama apie breksitą, aš ir toliau tada kalbėsiu angliškai, nes kalbu apie mūsų draugus iš Britanijos. Kaip jūs žinote, mes laukiame Britanijos premjerės to, tobulųjų parametrų, kuriuos ji ketina pateikti kolegoms Europoje e, prieš dėrybas. E, mes matome tam tikrus pokyčius Junktinėje karalystėje, parlamento vaidmo, aukščiausio teismo sprendimai, kokie bus e, teisiniai postumiai, sprendimai. Tai čia turime kantriai palaukti ir kol pamatysime, koks bus Junktinės karalystės požiūris į tuos visus sunkius klausimus. Bet e, kalbant apie kosmoso sektorių, tai e, galiu tiek pasakyti, kad ESA taryboje, e, kur posėdžiauja visos kosmoso agentūros, kalbėjome apie tai, kaip jos dirba, kokią pažangą daro, pozityviausia parama gavome iš Junktinės karalystės kosmoso agentūros. Jie pripažįsta darbo, atlikto darbo kokybę, agentūros indėlį. Ir aš manau, kad per darybas dėl Brexit e, galų gale bus sutarta, kad e, Junktinė karalystė liks Europos kosmoso agentūros dalimi. E, Žinoma, daug kas priklausys nuo breksito dėrybų tono požiūriu labai sunku dabar spekuliuoti, kaip viskas vyks, nes mums reikia pirmųjų žingsnių. Bet mes busime tam pasiruošę. Kalbant apie ateitį, ar pakankamai patraukli yra ši strategija. E, Svarbu ir jums, ir publikai labai aiškiai pasakyti, kad šiuo metu mes e, užsiimame infrastruktūros valdymų dalykų, kurie yra labai svarbus mūsų kasdienių piliečių darbe valdymų. Taip pat e, be. E, jeigu mes nebūtume tokiu svarbiu klientu ir e, finansuotojų mes negalėtume net galvoti apie giliosios erdvės tyrimo misijas ateityje. Taigi dėl to kosmoso agentūra ir norėjo pasirašyti tą bendrą deklaraciją su mumis ir norėjo pateikti savo dokumentą skirtą giliojo kosmoso tyrimams. Jie ketina tai padaryti kitais metais, kiek aš suprantu. Taigi tie labiau jaudinantis kosmoso tyrimo projektai e, bus jų pateikti ir pakomentuoti. Toliau buvo klausima apie duomenų rinkimą, duomenų apsaugą ir e, kiek, kiek verslo e, galimybių e, Europos kosmoso agentūra turi dėka vartotojų iš už ES. Čia mano kolegė gal daugiau pasakys, bet jau kalbame apie e, komercinį, pasaulinį kosmoso sektorių, tai beveik e, pusė jo tenka ES. E, civilinėje srityje, žinoma, kosmoso sektorius E, tokiose šalise kaip Kinija, JAV e, dažniausiai yra dominuojamas karinės pramonės. Na ir nenorint labai išsiplėsti, aš savo paskutinę minutę paskirsiu OPAL problemai ir šiaurės rautui klausimai apie tai. Aš žinau, kad esu įtrė e komitete, jūs atidžiai stebite e, šias problemas. Ačiū už galimybę pateikti jums informacijos apie tai, nors šiandien kalbame kitą temą. Kai kalbame apie opal dujotekį, tai e, žinoma buvo labai jautrus ir sunkus sprendimai, kuriuos turėjome priimti, bet turėjome laikyti savo taisyklių ir turėjome pažvelgti šiek tiek į istoriją kai buvo statomas šiaurės srautas vienas. Kaip tik e, po 2001 dujų krizės e, egzistavo labai didelis sustumėjimas tuo ir mes buvome e, tarpu laikyje tarp pirmojo ir antrojo energetikos paketo. Aš supaprasintai pasakysiu, kad šiaurės rautas yra iš dviejų E, dviejų dalių, iš jūros iki e, Vokietijos paskirstimo punkto ir paskui jau iš ten, netoli nuo jūros ir paskui, netoli Berlyno ir paskui jau į Čekiją. E, žinote, kad buvo sakoma, kad Gazpromas turi 15 procentų ribą panaudoti šiaurės rautą. Bet tai netiesa, jie turi šimtą procentų, bet su sąlyga, kad jie opcionuose bent 3 milijardus kubinių metrų parduos per metus. Tai mažiau kaip 10 procentų šio dujotekio pajėgumų. Taigi, kai po kelių metų uh, Bundesnetz agentūrų, Vokietijos reguliatorius e, pasiūlė keisti tą išimčių režimą, mes turime tris alternatyvas. Pirmiausia, nieko nedaryti ir tokiu atveju e, Vokietijos reguliuotojo pasiūlymas atverti 4 procentais e, dujotekį kitiems per pirmosius metus ir 4 procentais per kitus e, būtų automatiškai priimtas. E, antra alternatyva buvo atmesti šį pasiūlymą, bet tuo atveju buvo visiškai aišku ir mes tai išanalizavome atidžiai, kad mes neturime pagrindo tai pasielgti, nes tai būtų tik tai politinių pagrindų, mes greitai teisme pralaimėtume tą bylą ir tai susilpnintų mūsų pozicijas PPO kur, kaip žinote, prieš mus e, dabar e, e, pradėti veiksmai dėl to, kad pasiaiškintume, ar politiškai netvarkome dujų reikalų. Taigi mes pasirinkime trečią alternatyvą - patobulinti Bundesnets agentūr pasiūlymą. Tas pasiūlymas labai techniškai sudėtingas, teisiškai sudėtingas, daug teisinio teksto, Jame yra, sprendimas yra labai sudėtingas, bet vėlgi, pernelik supaprastinant, tai reiškia, kad 50 procentų e, šio dujo tiekio rezervuojama Gazpromui, o kiti 50 procentų, ypatingai turint e, galvoje, kad e, į Čekijos Respubliką iš to centro Berlyne ateina 50 procentų, turi būti atverta kitiems operatoriams. Taigi mes e, siūlome tokį režimą, kuris yra ambicingesnis negu pirminis pasiūlymas. Taigi mes e, pirmą kartą atverėme šitą dujotekį trečiosiam šalims, potencialiai ne Gazprom dujoms, kurios paskui patektų toliau į Čekijos Respubliką. Tad mes pagalvojame, kad tomis aplinkybėmis padarėme viską, ką galime, numatėme tam tikrą saugiklį apsaugos nuostatą, e, kurioje sakoma, kad jeigu bus e, suinteresuotumas e, daugiau dujų transportuoti, tada teks atlikti techninį vertinimą, nes reikės papildomų kompresorinių pastatyti ir taip toliau. Ir būtent todėl mes e, svarstėme apie tokią alternatyvą. Ką tai reiškia tranzitui per Ukrainą ir Lenkiją? Kiek e, mes suprantame, tranzito sutartys e, e, Ukrainoje yra ilgalaikės, juose labai aiškiai nustatyti pristatymo taškai, tad nebus taigaus nukritimo dujų apimtyse kurios yra transportuojamos per Ukrainą ir Lenkiją. Žinoma, aš galiu kalbėti tik tai ES vardu, nes visos valstybės narės e, užsienio reikalų ministrai ir energetikos ministrai ir e, valstybių e, vadovai labai aiškiai yra pasisakę, kad netgi po 2019 metų e, Ukrainos kaip e, tranzitinės e, dujų valstybės e, išlaikymas yra absoliutus prioritetas. Tai remia taip pat ir Vokietija. Ir kiekvieną kartą apie tai kalbame, kai aptarinėme šios klausimus. Taigi, jeigu bus daugiau apimčių dujų, kurios pateks į tą dujų paskirstimo centrą prie Berlyno, tai e, tada reikės, aišku, apskaičiuoti e, e, dujotekio fizinės, fizinius pajėgumus, e, galvoti apie įvairias techninės priemonės, kurių reikės papildomai imtis. E, mes e, kalbame apie 10 BCM e, per metus padidinimą apimčių. ir tai būtų daugiau e, vakarų rinkai, o ne e, centrinės Europos rinkai. Na, o kalbant apie šiaurės srautą, per pastarosius metus e, išmokau labai atsargiai vertinti bet kurį srautą, nes tų srautų yra visokių turkų, Turkijos srautas, pietų srautas ir taip toliau. Apie vieną pradedama kalbėti, paskui nustojama ir taip toliau. Tai aš tik tai pakartosiu, kad šiuo atveju uh, Komisijai yra labai svarbu laikytis mūsų įsitikinimo, kad energetinis saugumas geriausiai užtikrinamas įvairinimu, diversifikacija, e, tarpusavio geresnėmis sąsajomis, atvirumu e, e, skirtingiems teikėjams ir kad visi tiekėjai turi gerbti ES įstatymus. Tai pasakytina taip pat ir šiaurės srautui ir kad pagrindiniai principai turėtų būti taikyt, taikytini taip pat ir tai dujotakio daliai, kuri yra jūroje. Taigi, e, kai kalbame apie e, parametrus, kitus dalykus, mes galime apie tai dar e, daug kalbėti, bet vienas dalykas aiškus, principai turi būti ten taikomi. President, we are... Labai ačiū. Pone pirmininkė, mes šiaip jau pasirengę viskam, net ir ilgoms kalboms, tad tikrai gerai. Toliau, pone komisijos narė. Labai ačiū. Kita tema irgi labai svarbi. Gal trumpiau kalbėsiu, bet pasistengsiu atsakyti į klausimus. Pradėsiu nuo to. Strategija iš tikrųjų yra įvairių institucijų milžiniškas darbas, kartu ir įvairių partnerių darbo rezultatas. Ir noriu pabrėžti, kad mūsų partneriai ne vien strategiją gerai vertino, bet patį pasirengimą strategijai. Tad čia buvo pasinaudota patirtim, žiniom, ypač pramonės įmonės vertina šį pasiruošimo procesą. Ir tai jų indėlis aiškiai matyti pačioj strategijoje. Taip, čia buvo pateiktas paprastas pavyzdys. Vienas euras e, išleistas kosmoso tyrimo reikmėms duoda 7 eurus naudos e, darbo vietų kūrimo prasme, kitais požiūriais. Dar kas yra labai svarbu Taip, dabar buvo pateiktas bendras dviejų institucijų pareiškimas ir aišku yra atsakomybės pasiskirstimas aiškus. Komisija atsako už komercinę rinką kosmoso duomenims ir už pramonę, o Europos kosmoso agentūra atsako už mokslo tyrimus kosmoso sektorėje. Bet aišku, tie dalykai susiję, jie vieni kitą papildo. Dabar čia buvo paklausė, paklausta, kokių konkrečių rezultatų bus, ko mes norim. Mes norim e, sukurti tikrą papildomos vertės grandinę kosmoso sektoriuje, sukurti sąlygas startuolėms e, įmonėms, e, kurios kad e, vėlgi pasinaudodamos duom, kosmoso duomenų sklaidos platformomis, kad joms nereikėtų vėl iš naujo kurti įvairių prietaikų, kad jos galėtų laisvai prieiti prie įvairių e, duomenų paslaugų platformų, debesų. Tad e, čia E, kalbam apie e, komercinį naudojimąsi būtent e, duomenimis ir kartu rinką tokių duomenų. Dabar dėl klausimo, kiek ta strategija patraukli, ar ji patraukli ar ne. Taip, bet sutinku, kad visuomenė ne iki galo suvokia kokį, koks svarbus yra kosmosas, kosmoso sektorius. Taip, dabar čia mano kolega minėjo, kiti sakė, kaip, kaip viskas atrodo įdomu, kai kalbam apie kosmosą. Taip, mes turime mąstyti apie komunikavimo strategiją, nes žinom, kad mes visur naudojam kosmoso duomenis ir kartu 99 procentai visuomenės naudojasi duomenimis e, kosmoso technologijų, mm, kosmoso galimybių dėka. Bet apie tai nežino dažnai. O man labai svarbu, ir vėl čia aš grįžtu prie e, komercinio ekonomikos sektoriaus, kad e, šioje kad komunikavimo strategija turėtų būti ypač orientuota į įmonės startuolės, mažas vidutinės įmonės. Taip, dabar praeisiais metais vyko konferencija, sektorius labai entuziastingai pažiūrėjo į tuos klausimus, bet reikia palaikyti dialogą ir su visuomenė, nes mes leidžiam milijardus eurų ir todėl mes turėtume aiškiai sakyti visuomeniai, kad tie pinigai tinkamai, gerai panaudojami. Dar buvo klausimų apie kosmoso mm, stotį, paleidimo stotį, jos galima kūrimą. Atsakymas. Komisija nemasto dabar apie kosmoso, e, paleidimo į kosmosą stoties e, kūrimą. Tai būtų Europos kosmoso agentūros darbas. Mes tik tai naudojam, kaip būtų galima panaudoti mm, duomenis, e, tiesiog, kad šie būtų naudingi kasdieniam gyvenime. Toliau buvo paminėta kaip svarbu užtikrinti e, didelės žinias, įgūdžius, kvalifikaciją. Gal būtų gerai skatinti jaunų žmonių e, mokymų, kvalifikacijos ūkdymo e, įvairias strategijas, bet tai mes ketinam kalbėti Apie tai ketinam kalbėti artimiausioj ateityje. Dėl SST, tai taip dėl būtent šiukšlių kosmose mes labai aktyviai apie tai kalbam, bet aišku, daug kas priklauso nuo valstybių narių penkios valstybės narės, su kuriuom mes aptarinėjom, nori išplėsti geografiškai šį klausimą. Dabar pradėjo įgyvendinimo tyrimą e, būtent e, visuomenės informuotumo e, klausimą kalbam, kad kalbėtume ne vien tik tai apie tas šiukšles, kosmoso šiukšles. Dabar dar. Ponas Levandovskis klausė, dabar mes leidžiamės į galaktiką, kad norėtume panaudoti komerciškai naudą. Čia buvo kitas klausimas. Ponios Fox klausimas. Dabar man priklauso kartu ir keletas kitų dalykų ponų. Bet mes nenorėtume kurti naujų reglamentų. Antai paimkim bendradarbiavimo ekonomiką. Keli, keli mūsų partneriai, e, institucijos kai kurios klausia, gal būtų galima reglamentuoti vadinamąją bendradarbiavimo ekonomiką, bet mes vis dėlto nusprendėm pasitenkinti gairėmis, uh, nes e, jau dabar turim tiek reglamentų, kad juos visai gerai galėtume taikyti skatindami bendradarbiavimo ekonomiką ir e, skatindami kartu vieną bendrą rinką. Be to mes kalbam ir apie geresnį, pažangesnį turimų teisės aktų įgyvendinimą, diskutuojam apie tai su valstybėm narėm. O dėl dereguliavimo, mažesnio reglamentavimo, tai mes tikrai aktyviai dabar dirbam abiem frontais. Toliau pramoninės nuosavybės e, srityje būtų galima sumažinti reglamentų skaičių kartu REACH e, cheminių medžiagų pramonėje irgi būtų galima sumažinti, sutaupyti. Toliau dėl mūsų partnerių, dėl ryšių su partneriais. Nemanau, kad kas pasikeistų mūsų santykiuose su JAV. O su Rusija paskutinį kartą susitikom 13 metais birželį, nuo to laiko nevyko jokių diskusijų. Taip, mes bendradarbiaujam su Rusija E, Kopernikus ir Galilėjo programų klausimais per Europos kosmoso agentūrą. Labai ačiū abiem prelegentams. Noriu priminti, kad kitas mūsų komiteto posėdis vyks lapkričio 28-29 ir mes pakviesim Europos kosmoso agentūros atstovų kad pateiktų šie informacijos ir pasikviesim ir jūs. Ir kaip tik kalbėsim tada apie kosmoso strategijos įgyvendinimo klausimus. Dar kartą labai ačiū komisijai už tai, kad jūs paskelbėt apie Europos kosmoso strategiją. Tai tikrai yra įdomus ir labai svarbus dalykas visai Europos Sąjungai.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 dabartiniai buvę įtrė komiteto nariai visi. Pasakysiu, kad labai malonu visus jūs matyti. Yes.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 Uh, dear friends, um, well, if I may ask. Kolegos, jums, jūsų labai noriu paprašyti maloniai susėsti, tęskime posėdį. ASER energetikos reguliavimo institucijų bendarbiavimo agentūros pristatymas, keitimasis nuomonė. Tai yra darbas įprastinė tvarka. Sustinkame ne pirmą kartą su ASR e atstovais mūsų komitete. Šį kartą pas mus lankosi ne tik ASR e direktorius e, ir valdybos pirmininkas bet taip pat ir administracinės valdybos pirmininkė. Ir agentūros valdybos pirmininkė yra buvusi mūsų komiteto narė, ponia Jordana Sizel. Tinka taip, Romana. Romana, taip kreipsiuosi į jo romaną Jordan Sizel. Labai malonu, kad jūs taip pat atvykote šią pavakarę. Prašysiu dabar pradėti diskusiją jūsų. Labai ačiū, Irži. Gerbiami Europos komiteto nariai. Kai kurie iš jūsų esate buvę mano kolegos, labai malonu man vėl apsilankyti pas jūs, praėjus šiek tiek laiko, aš vadovauju administraciniai e, ASER valdybai. Norėčiau pasakyti, kad šioje valdyboje administracinė yra 9 nariai, 5 skiria e, taryba, 2 komisija, 2 Europos parlamentas. Ir aš džiaugiuosi, kad Europos parlamentas mane paskyrė Renetamis yra parlamento patvirtintas antras narys Ūlė Leprich ir Antonijo Jorge Viegas de Konselos yra kiti du pakaitiniai nariai. Mes rengiame vidaus taisyklės, tvirtame finansinės taisyklės, skiriame direktorių, formaliai skiriame apeliacinės valdybos, e, priežios valdybos narius ir mes e, turime užtikrinti, kad agentūra atliktų savo uždavinius ir atitiktų tikslus. Kaip įsivaizduojate, mes nesame atsakingi uh, už ataskaitą uh, apie vidaus rinką, dėl to aš ir esu salėje, o ne salės priekyje. Bet norėčiau jums štai ką pasakyti. Kai pradėjau dirbti administracinėje valdyboje, nuo šių metų sausio dirbu, mes labai daug laiko skiriame vienam svarbiam, nuolat iškylančiam klausimui. Tai yra e, žmogiškųjų išteklių stoka. Ir norėčiau pasakyti Jums, kad tai yra ne tik techninė problema ar iššūkis, bet taip pat ir politinis. Kodėl? todėl kad energetikos sąjunga yra vienas iš politinio prioritetų šioje kadencijoje. Dujų elektros vidaus rinka yra e, be nesvarbiausi elementai energetikos sąjungoje. Liberalizuota rinka turėtų būti deramai prižiūrima Reikia pasirūpinti, kad e, būtų užtikrintas jos vientisumas ir skaidrumas. Dėl to žmogiškųjų išteklių klausimas yra politinis. Viskas daugiau nieko nesakysiu. Nenorėčiau piknaudžiauti jūsų laiku, tačiau prašyčiau, kad atsižvelgtumėte į tai kitą kartą, kai kalbėsite apie biudžetą ir kai kalbėsite apie naujų taisyklių ar teisės aktų tvirtinimą. Norėsiu su jumis aptarti šį klausimą kurią nors kitą progą. Dėkuoju. Dėkuoju Jums už pastabas. E, Gerbiam Jordaną e, Sizel, nuo 2004-2014 metų dirbo parlamente, net 10 metų. O dabar kiti pasisakymai. Norėčiau pasveikinti jūs visus, bet suteiksiu galimybę pasisakyti pono Alberto Potočnik, SR direktoriui. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Sveiki, gerbiami Europos parlamento nariai, mums labai malonu, taip pat didžiulė garbė, kad šiais metais vėl turime galimybę, kaip jau tapo įprasta, pristatyti rinkos priežiūros ataskaitą. Ji buvo paskelbta šį rytą ir mes e, labai trumpai apibendrinsime ją. Pristatysime analizės rezultatus ir rekomendacijas. Tai yra penktoji ataskaita mūsų skelbiama. Mes išsamei gilinomės į pažangą integruojant Europos energetikos rinką ir bandėme nustatyti taip pat kliūtis, kurios neleidžia baigti kurti tos rinkos ir pateikėme rekomendacijas apie tai, kaip įveikti kliūtis. E, pristatysiu tyrimą, pateikdamas gerą žinę. Nuo dešimtųjų metų pradžios daugelis ES e, vartotojų, bet jau pernai buvo tai matyti, e, išlošė dėl žemesnių kainų, pasinaudojo galimybėmis Tai yra susijęs su energetikos rinkos liberalizavimu, bet aišku, yra kitų priežasčių, pavyzdžiui, tarptautinės energetikos kainų tendencijos. Bet nauda pasiekia daugumą vartotojų. Ta galima pasakyti apie dujų vartotojus ir labai ryšku, kad elektros e, tiek vartotojai, tiek pramonės vartotojai, tiek gyventojai e, pusėje valstybių narių gali e, pasinaudoti mažesnėmis kainomis, kitoje pusėje taip nėra. Bet e, matysite skaidrę ir ta skaidrė rodo, kad kainos atspindi tam tikrą tendenciją, kurią pastebėjome prie, prieš jau keletą metų, tai yra didmeninis lygmuo. Dėl kainos sudėties, tos kainos, kurią moka vartotojai energetikos arba elektros komponentas yra sumažėjęs. Nuolat vyksta mažėjimas. Tai yra neginčytina kainos dalis, e, kur negalima plėtoti konkurencijos. E, ta, ta dalis vis didėja. Jeigu pasižiūrėsime į elektrą ir namų ūkius, konkurencija gali plėtotis tik maždaug dėl trečdalio vartotojo mokamos kainos. Ir čia konkurencijai galimybių nedaug. Kiti dalykai yra mokesčiai susijęs su kitomis paslaugomis, įskaitant uh, mokesčiai už paramą atsinaujinantiems šaltiniams ir jie per pastaruosius penkerius metus padvigubėjo, jeigu pasižiūrėsime jų dalį sąskaituose. Dėl to mes rekomenduojame valstybėms narėms įsigilinti į taip ir pasižiūrėti, kokiu mastu tie mokesčiai, kurie mokami už atsinaujinančius šaltinius ir panašų mechanizmą gali būti padengti kitais būdais, ne e, įtraukiant juos į energetikos išteklių kainas, nes e, kitaip konkurencija yra išstumiama. Mes, kaip sakiau, pradėjome naudyt, nu, matyti tam tikrą naudą, e, integruojant toliau didmeninę rinką. Pasižiūrėkime į tą didmeninę rinką, kaip ji atrodo. Jeigu pasižiūrėsime į dujų rinką, tai viskas vyksta gana neblogai. Galbūt prisimetę aš pernai panašią skaidrę jums rodžiau. Padėtis nebuvo tokia gera kaip dabar. Ši skaidrė rodo e, skirtingas e, sąnaudas e, prie išteklių tiekimo sąnaudas. Matote geltonas šalis, geltonai pažymėta šalis, minimalūs ten skirtumai, mažiau negu vienas euras žydras spalva nuspalvintos šalys, kur skirtumai yra tarp 1-3 eurų, o tamsiai mėlynai e, pavaizduotos šalys, kur skirtumas yra daugiau negu 3 eurai. Ir, kaip sakiau, e, geltonoji zona vis plinta. E, Ispanija, pavyzdžiui, dabar jau geltona skirtingai nuo pernai Graikija iš tamsiai mėlynos virto e, žydrai nuspalvotos šalis, taigi matome pažangą rinkoje. Ir kas yra svarbu, ne artumas prie išteklių, prie, bet artumas prie gerai veikiančios rinkos. Ir dėl to labai svarbu kurti centrus ir užtikrinti e, tarp valstybinius pajėgumus, kad gerai veiktų, pavyzdžiui, dujų rinka. Ir mes sakome, kad mums nereikia daug ką keisti modelėje, kadangi jisai pasiteisino. Reikia tik tai e, nuosekliai taikyti. Elektros rinka yra visai kitokia. Matome, kad pajėgumai paskirstyti dienos prieš rinkoje gana veiksmingai ir 84 procentai gana stabilus skaičius yra, kaip ir pernai. Reikia tarptautinius pajėgumus veiksmingiau naudoti per subalansavimo laikotarpį. Reikia sukurti pajėgumus, kad būtų galima e, pigiai pagaminama elektros energija perduoti ten, kur ji yra vertingesnė, kur kainuoja daugiau. Ir dėl mažų kainų rinkoje. Mes matome, kad jos atsiranda dėl perteklinių pajėgumų daugelinkų Niderlanduose ir Vokietijoje ir matome, kad e, dinksta kainų šokinėjimas, šuoliai. E, žema kaina yra stabiliai žema kaina, ji nekinta ir atsiranda toks užburtas ratas, nes yra pertekliniai pajėgumai žemos rinkos elektros rinkoje kai kur ir atsiranda e, taip vadinama dingusių pinigų problema, netliekamos investicijos ir tinkamumo visos sistemos kyla klausimas, adekvatumo ir pajėgumų paramos, pagalbiniai mechanizmai yra dėgiami. Dauguma tokių mechanizmų nėra pagristi rinka. Uh, Tai reiškia, kad mes nuo veiksmų rinkoje peiname prie veiksmų už rinkos ribų. Ir aš prieš keletą minučių sakiau, kad kaina, kurią moka vartotojai, labai maža tos kainos dalis e, atsiranda rinkoje. E, kainos daug dalių susijęs su administraciniais ir kitais mokesčiais. Ir mes raginame imtis ko. Uh, kuo mažiau naudoti nerinka pagrįstų mechanizmų, ypač jeigu tie mechanizmai yra nacionaliniai savo pobūdžių. Kitas susirūpinimo kelis dalykas - fiziniai pajėgumai e, elektros tinkluose Europoje. Kiek tai naudojama prekybai? Iki šiol aš kalbėjau apie tai, kaip skirstami pajėgumai, dabar aš kalbu apie tai, kaip tie pajėgumai yra pateikiami. Mes e, manome, kad kintamosios srovės e, jungikliai maždaug 28 procentai jų naudojame Europoje. Mes nesame naivus ir negalvojame, kad techniškai 100 procentų būtų panaudota, bet 28 procentai tikrai kelia susirūpinimą. Uh, ir agentūra iš tikrųjų dabar gilinasi į tai, kaip pajėgumai, pajėgumų skaičiavimas gali būti pagerintas, kad mes galėtume pajėgumais geriau pasinaudoti komerciniais tikslais. Toks trumpas apibendrinimas apie apie rinkos veikimą. Dujų didmenė rinka veikia neblogai, dėl elektros e, yra problemų. Pasižiūrėkime dabar į mažmeninės kainas. Mes pastebėjome, kad reguliuojamos kainos išlieka daugelįje valstybių narių tiek namų ūkiams arba namų ūkiams ir pramoniai. Ir mes manome, kad reguliuojamos kainos trukdo konkurencijos plėtotėjai. Nuo praeitų metų agentūra yra parengusi mažmeninės priekybos konkurencijos indeksą. Mes žiūrime, kaip mažmeninė rinka veikia skirtingose šalyse. Tai yra sudėtinis e, rodiklis, indeksas. Aš nenoriu dabar veltis į detalės. Ta galite pamatyti ataskaitoje. Žiūrime į devynės sritis skirtingas. Bet kai lyginame tai, kaip veikia mažmenės rinkos Europoje ir taip pat pasižymė tai, kaip liberalizuotų kainų rinkos veikia, lyginant su reguliuojamų kainų rinkomis ar pereinamosiams rinkomis, mes matome, kad konkurencija e, e, kur kas didesnė, kai nėra reguliuojamos kainos. Mes taip pat e, žiūrime, kiek pereimas prie kito operatoriaus ar tiekėjo, kaip vyksta nes kuo daugiau galimybių, tuo e, geresnės galimybės e, dėl kainų turi vartotojas, e, tai reiškia taupimą ir mes matome teigiamą koreliaciją. Bet aišku, yra kitų elementų, į kuriuos atsižvelgia vartotojas, kai nusprendžia perėti ar neperėti prie kito tiekėjo. Ir kai liberalizavimas jau subręs, sutvirtės, Tiksliau, kai subręstam, matome, kad tos šalis, kurios a, a, anksčiau jau liberalizavo savo rinką, jos turi daugiau didesnę pasiūlą. A, yra, pavyzdžiui, žalio komponento pasiūlymų, a, laiko a, tarifai, įvairios kainos kainų elementai ir tie dalykai vyksta liberalizuotose rinkose. Ir mes norėtume štai e, ką pasakyti. E, ką paraginti daryti valstybės narės, tai yra e, skatinti veiksmingai naudoti infrastruktūrą ir e, dinamišką kainodarą galutiems vartotojams taikyti. Dar porą galutinių pastebėjimų dėl perimo prie kitų teikėjų ir e, skundų. Mes norime padidinti pasirinkimo galimybės e, vartotojams, norime užtikrinti, kad jie galėtų keisti tiekėjus ir kad procedūros e, būtų gyventos atitinkamos valstybėse narėse teisinės nuostatos ir praktika valstybės narėse yra mūsų ištirta ir e, matome, kad daug e, kur taikoma trijų savaičių e, terminas. O dėl skundų pateikimo ir skundų nagrinėjimo matome, kad dauguma skundų yra susijęs su sutartiniais ir kainų dalykais. Mes raginame alternatyvų spaus ginčių sprendimo mechanizmą e, valstybėms narėms ir, e, jei, ir nacionalinė priežiūros agentūra, jeigu ji nėra ta institucija, kur sprendžiami e, ginčiai, ji bent turėtų gauti informaciją ir prižiūrėti skundų nagrinėjimą alternatyvių būdų. Tai tiek norėjau pasakyti. Dar paskutinis vienas pastebėjimas. Mes jau, kaip sakiau, ataskaitas E, rengiamas penkerius metus. Pernai 387 e, puslapiai buvo, tiek, tiek siekia mūsų ataskaita, šiemet panašiai. E, mes kad... ir toliau seksime abi rinkas. Um, Dėkuoju Jums. Turime dviejų kitų institucijų atstovus. Europos energetikos reguliuotojų tarybos atstovą ir reguliuotojų valdybos atstovą. Tarybos pirmininkas ir valdybos pirmininkas. Jūs e, galėtumėte turbūt pasakyti ir kaip prezidentas ir kaip pirmininkas, e, Lorde Mogai. Dėkoju, pane pirmininkė, kad pakvietėte e, mane ir suteikė žodį. Aš manau, kad e, kiekvienais metais mes pateikėme savo poziciją, bet noriu akcentuoti tai, ką ką tik sakė kolega. Šis dokumentas, nors jo pristatymas užtruko tik 11 minučių, vis tik atspindi labai didžiulį atliktą darbą, kurį rinkos veikėjai ir vartotojai tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmeniu labai aukštai vertina. Nes mums teks priimti labai sunkius sprendimus, nebent situacija radikaliai keistusi. Ir iš tikrųjų e, būtų tikra tragedija, jeigu neteisingai būtų suprantama tai, kas faktiškai vyksta rinkoje. Kitas dalykas. E, e, šis pristatymas labai aiškiai rodo pažangą. E, kai kur krenta kainos, kai kur galima būtų geriau padirbėti, bet padėtis šiaip ar taip gerėja. Na ir dar toliau. Bendradarbiavimas dėl mūsų dviejų organizacijų e, vyksta labai sėkmingai. E, galbūt tik tai kyla tam tikrų įtampų dėl to, kiek nacionaliniai reguliuotojai gali skirti laiko, e, kurį galėtų praleisti Acer agentūroje. E, aš manau, kad ateityje mums labiau reikės remtis nacionaliniais reguliuotojams. Antra vertus, mes suprantame, kad taupimas palėtė ir jų biudžetos. E, taigi energetikos prekybos rytyje atsiranda rizika, kad sumažės mūsų galimybė stebėti, kontroliuoti rinką ir e, įgyvendinti tinkamus sprendimus. E, jūsų komitetas e, labai labai remia agentūrą jau daugelį metų, e, tame tarpe ir per kontaktinę grupę. Pirmininkas yra padaręs tam tikrų pasiūlymų dėl biudžeto reikalų pagerinimo. Viskas galų galę susiveda išteklius. Na ir dar vienas dalykas. Visada maniau, kad rizika kylanti e, iš to, kad e, agentūra ir nacionaliniai reguliuotojai praras atitinkamus išteklius, ta rizika sugrįž ir e, trenks mums antruoju lasdos galu. Ateityje galime sulaukti skandalų ir praktiškai tas skandalas prasidės nuo agentūros, bet galų gale ateis iki biudžeto. E, institucijų. Taigi e, būkime labai atsargus, kad e, galų gale nesulauktume atgalinio ryšio, neigiamo atgalinio ryšio. Remarks. Now we are satisfied. Labai. Uh, after, after three speeches, as a matter of fact. Dėkui. Uh, Esame patenkinti, išgirdę tris pasisakymus. Aš dabar noriu pakviesti komiteto narius pasisakyti. Pirmiausia, ponas Rubik. Jis yra, taip sakant, mūsų e, kontaktinis asmo. Jis yra agentūroje. Dėkoju, e, ponė pirminkė. Labai e, džiaugiuosi mūsų susitikimu šiandieną. Žinoma, Acer tenka labai svarbus vaidmuo vidaus rinkoje, kai kalbame apie energetikos, elektros vidinę rinką, norime, kad ji būtų užbaigta kuo galima greičiau. Turime eliminuoti sienas ir pasiekti e, bendrą europinę elektros rinką tai bus įmanoma tik tai tada, kai Acer ir Berak tarpusavio veiklą koordinuos geriau. E, aš manau, e, kad tai šiek tiek e, padėtų išspręsti ir išteklių trūkumo problemą. Kitas dalykas, kuris šiek tiek kelia nerimo, tai kainų zonų problema. E, gana plačiai apie tai diskutavome Europos parlamente, du kartus balsavome ir išreiškėme nuomonę, kad ties nacionalinėmis sienomis neturi prasidėti naujos kainų zonas, e, nes tai prieštaroja vidaus rinkos keturiems pagrindiniams principams. Nenorime e, prie valstybių narių prasidedančių kainų sienų. To nenori ir valstybės narės, bet kuriuo atveju Europos parlamentas e, tam privalo labai rimtai priešintis. Ir čia e, mums e, labai svarbu yra įsigilinti, kokios yra tikrosios problemos. Jeigu kažkurios valstybės narės infrastruktūra neatitinka kitų šalių infrastruktūros, mes turime suteikti jai galimybę įgyti tokius pajėgumus. Šiuo metu laukiame e, paskutinio mokslo tyrimų, e, paskutinės studijos rezultatų. Ir kai tik tai Europos komisija e, atliks e, reikiamus tyrimus ir e, gaus teisės tarnybų nuomonės, mes tada renksime savo sprendimą. Manau, kad Acer tenka labai svarbus uždavinys ateityje. Na, o kalbant apie Europos parlamentą, mes čia prieėmėme labai aiškius sprendimus, kuriuos, mano nuomonė, privalu gerbti. Dėkui. Dėkui, kolegai. Ponas Karenč. Dėkui. Eis ir e, darbas mums yra labai įdomus, labai svarbus. E, aš noriu šiek tiek pakomentuoti ir paskui paprašysiu jūs pakomentuoti dvi rodytas skaidrės. Penktąją E, kur e, rodo tiekimo išlaidas e, dujų atveju, ten kur trys spalvos panaudotos. Ir paskui kita skaidrė, kur šalia parodoma, parodomas, e, parodoma elektros ir dujų rinkos ir kaip jos yra reguliuojamos. Dėl pirmosios skaidrės, čia žiūri, matome Baltik, Baltijos šalis, Rumunija, Bulgarija, kurios susiduria su vieno tiekėjo problema, nėra konkurencijos kainos aukštas, nors e, tiekimo maršrutas iš Rusijos yra e, trumpiausias. E, na, o komisija vis kartoja ir kartoja, kad rinka apsprendžia konkurenciją, o ne artumas prie šaltinio. Todėl e, norėčiau štai ko paklausti. Čia, čia buvo mano pastaba. E, O dabar e, mano pastaba dėl reguliuojamų rinkų elektros ir dujų. E, kalbama apie tai, kas yra valstybių narių padarinys. E, reikalas tas, kad Estijoje, Latvijoje nėra kol kas jokio kito šaltinio, E, tik tai dujotekiai 97 e, metais Latvijos atveju įsigaliojo 20 metų monopolis, kuris iki šiol tęsiasi. E, bet jeigu aš teisingai suprantu, čia kalbama apie reguliavimą. Tiek kainų reguliavimą, tiek dujų, tiek elektros rinkose ir e, man norisi suprasti, o kas trukdo atsisakyti tokio reguliavimo, kodėl valstybės narės, kurios turi reguliavimą, sako, na, kol kas neįmanoma to padaryti. Dėkui, e, dabar steiksiu žodį pono Italičką. Dėkoju, panė Pirnikė, ačiū už pranešimą. Aš suprantu, kad e, kalba eina apie e, e, didelės apimties pranešimą, mielai jį panalizuosiu, nors jame ir daug puslapių. Mano pamastymai šia prasme gal neaktualūs, nes visi tie dalykai ataskaitoje turbūt geriau atspindėti reikalas tas, kad kiekviename, e, beveik kiekviename puslapyje greta problemos aprašymą randame ir rekomendacijas, bet aš raginčiau tas rekomendacijas išdėstyti e, aiškes, aiškesnė kalba dėl nacionalinių sprendimų, ten kur kalbama apie tą mm, užburtą ratą, ir kur kalbam apie trūkstamų pinigų efektą, e, rekomendacija suformuluota labai ilgu sakiniu. Kitaip sakant, e, e, jūs sakote, kad tai yra nelabai gerai, bet tuo pat metu sakote, kad tai vyksta nacionaliniu mastu ir nėra koordinuojama. Bet Acer turi turėti savo poziciją ir turi žinoti, kad absoliučiai e, daugumoji atveju tai neigiamai e, veikia rinką. Tad aš sakyčiau, kad e, pajėgumų mechanizmai yra paskutinė priemonė, bet tai neturi būti daroma nacionaliniu lygiu tiesus e, pasakymas, bet tokia kalba būtų aiškesnė. Dėl turinio, e, tai aš jau sakiau, kad ataskaita gera, galbūt e, kitaip galvočiau apie žemėlapio nuspalvinimą geltoną spalvą, kai kol kalbėjote apie dujų rinką, jūs sakote, kad tai gerai funkcionuojanti rinka, kad visiems reikia siekti, kad geltonai būtų nuspalvinti, bet ir ten yra tam tikrų problemų. Dėl kainų zonų klausimas, apie kurį kalbėjo ponas Rubikas, taip pat yra svarbus. Uh, E, čia aiškus poveikis ne tik pačioms rinkoms, bet ir kaiminėms šalims. Aš e, panalizuosiu ataskaitą ir gal iš tikrųjų tai bus e, pakankamai gerai aptarta. Apskritai sakant, dabar, kai mes rengėme savos iniciatyvos pranešimą apie energetikos rinkos formavimą, jūsų ataskaita yra labai savalaikė. Jūs Sakote, kad ateityje reikia pakankamai savų gebėjimų ir pajėgumų turėti. Ponas Mog užsiminė taip pat apie galimą skandalą ir jo kilimą, bet reikėtų pažvelgti pozityviai. Iškreipta energetikos rinka reiškia, kad reikia reformuoti energetikos rinkos formavimą, o tai pripažįsta ir Acer vaidmenį, nesuteikiant e, jai naujų kompetencijų. Bet užduočių apimtys evoliucionuos ir tokiu būdu tai atsilieps ir eise agentūros gebėjimams kaip tokiems. Suprantu, ką Jūs sakėte, mes e, turime ant stalo pranešimą, e, dėl jo plačiai, ko gero, sutarėme. Bet aš tik tai noriu pasakyti, kad tai, kas jūsų laukia, ne tik tai užduočių apimtimis, bet taip pat ir e, tų e, užduočių prigimties pobūdžio prasme, turėtų padėti jums stiprinti ir savo agentūros gebėjimus. Dėkui, dabar atėjo laikas suteikti žodį ponui Mauka ir Patočnik atsakymą. Labai ačiū už klausimus. Porą dalykų paminėsiu. Pono Rubego pastaba e, dėl koordinavimo, tai komisija turėtų apie tai svarstyti. Aš žinau, kad e, ponas Rubigas turi minčių, nežinau ar visi mes vienodai vertinam tai, bet tai yra organizacijos klausimas. Komisijai spręstinas. O nemažai tų berek atstovų, e, jiems tenka irgi bendra atsakomybė už energetiką. Tai jie ir šiaip natūraliai bendradarbiauja. Be to, ACER dabar jau gimsta nauja iniciatyva, COPIR pavadinimu, kurios tikslas uh, skatinti uh, Mm, tiesiog savo iniciatyva e, numatomus tam tikrus susitarimus. Ir todėl iš tikrųjų bus klausimų, kuriais bus realiai bendradarbiaujama. Kitas dalykas. Dėl rezultatų tiesiog konkrečių rezultatų. Tai, tai taip labai svarbu, kad ši ataskaita kartu būtų prisidėtų tam, tikra, tam tikrom anali, analitiniam išvadom prie diskusijų. Dabar dar Aš, e, aš visą laiką kartoju per pastaruosius penkerius metus e, ir prieš jau baigdamas dirbti šioje agentūroje, e, kad tiesiog norėčiau išeiti dar, kad kol skandalas neprasidėjo, nes mums pavyko išspręsti tikrai nemažai, nemažai klausimų. Jūs turbūt suprantat, kaip tai sudėtinga ir mes optimistiškai vertinam komisijos pasiūlymus, kol kas dar nežinom, kokie jie tiksliai bus, bet aišku, Aišku, kalbant apie nauja, naujas politikos rytis, reikia numatyti ir tinkamų išteklių. Ir galbūt galima būtų kalbėti apie tam tikras rinkliavas, galbūt pagal remit vadinamąjį reglamentą. Aš tikiuosi, kad jūsų institucija teigiamai reaguos į tai. Ir tikrai remiu minti, kad čia reikėtų teigiamai kalbėti apie būtent darbą. Ir kaip jau mm, ir noriu pasakyti, kad ateityje šiaip jau ta ataskaita galbūt e, tikrai pasidarys mažesnės apimties, daug kas iš jos e, išnyks, bet e, taip jau bus. Ponas Potočnik, dėl kainų zonų kur, klausimo į tą klausimą atsakysiu galiausia, nes jis yra techninė prasme sudėtingiausias. O dabar ryšys tarp energetikos ir skaitmeninės ekonomikos. Pažang, pažangus e, e tinklai, pažangus vartotojai, reglamentuotojai. Reikia to ryšio. Mes einam tą kryptim ar tai reiškia vėlgi tokį bendradarbiavimą su Berek, kiek Berek sutiks bendradarbiauti, bet kryptis yra aiški. Buvo informacijos technologijos bendrovių, kurios jau teikia paslaugų energetikos sektoriui. Tokių pavyzdžių jau yra. Ponui Kolikačis klausimas buvo. Ką būtų galima daryti, kad pašalintume reglamentuojamas kainas? Toks mūsų tikslas, kai tik tai sąlygos bus tam. Bet kartu reikia išlaikyti ir tinkamą pažeidžiamiausių vartotojų apsaugą. Ko reikia, kad turėtume pakankamą konkurenciją Bet čia vėlgi reikia, kad padėtis keistųsi tiek mažmeninėje, tiek didmeninėje priekyboje. Tad e, vėlgi reikėtų kalbėti apie, sakykime, dujų ar elektros tiekimą iš įvairių šaltinių, kad e, tada būtų e, konkurencija, monopolis niekada nepadėja, tai viena. Uh, Antra, reikia pašalinti visas kliūtis įžengiant į tiekimo rinką. Tokie svarbus elementai. O trečias aspektas daugiau susijęs su elgesiu formavimu. Tai reikia šviesti vartotojus, kad jie žinotų, suvoktų savo teisės ir tai, kokią naudą teikia liberalizavimas per pastaruosius metus buvo daugiau orientuojamas į trečią aspektą išplečiamas antras aspektas ir užsibrėžiami tikslai. Ir to, ta, vienas tikslų buvo, kad reikėtų numatyti bent jau tris skirtingus tiekimo šali, šaltinius įvairiais trim parametrais. Ir po to tada jau reikėtų šalinti e, įžengimo į tiekimo rinką kliūtis. Toliau mūsų rekomendacijos, e, jų ambicingumas. E, tai ambicingumas, ponas Telička norėjo ambicingesnių rekomendacijų. Bet ataskaitoje jūs rasit konkrečių rekomendacijų, o šiuo atveju tai pajėgumų rinkos klausimas yra labai sudėtingas, nes e, kai turintas kainų zonas ir reaktyviai reaguojančius vartotojus rinkos iki galo neveikia. Ir kai, sakykime, kainos labai didelės, galbūt tada nereikia pajėgumų mechanizmo. O daugelį valstybių narių rinkos nėra dar tobulos, taip galima pasakyti. Galbūt ir nereikia tų pajėgumų mechanizmų mechanizmo. Bet mes norėtume, kad pajėgumo mechanizmas būtų e, grindžiamas rinka, e, kad tikrai per, per tuos e, tais pajėgumų mechanizmais mes vėlgi nekurtume kliučių tarp valstybių narių. Dabar dėl kainų zonų klausimo, tai klausimas tikrai sudėtingas norėčiau pasakyti štai ką. Nemanau, kad mes tikrai tarnautume gerai vartotojams, jeigu, jeigu turėtume milžinišką Europos rinką ir joje nebūtų kad nebū, ne, tai yra, kad per daug būtų tiesiog už, užsikimšimų, taip sakykim. Kai, kai, kai kuriais atvejais jie yra m, mm, iš tikrųjų natūralūs, o tas zonų sistema Europoje, net ir tam tikrose valstybėse narėse, kaip Švedija, Italija, bet ir, ir Norvegijoje, nors tai nėra ES valstybė, e, jos sprendžia tą užkimšimo klausimą rinkos priemonėmis. Ir būtent mm, tie turimi energijos pajėgumai, siekiama, kad jie būtų paskirstyti kuo geriau. O kitaip yra dabar JAV, sakykime, yra kalbam apie skirtingas zonas ir kiekviena zona taiko skirtingas kainas. O dabar mes turim sienas kurios yra mūsų politinės istorijos rezultatas. Bet dabar siekiama tiesiog peržiūrėti e, visų tų zonų struktūras, kad tikrai turėtume zonas, kurios atspindėtų ne politinės valstybių sienas, bet atspindėtų tinklų elektros tikrovę, taip galima pasakyti. Tad gera rinka, geroje rinkoje visada bus ten tų vadinamų užsikimšimų. Bet mums reikia optimaliai apibrieštų zonų ir e, ef, efektyvaus pajėgumų paskirstimo mechanizmų tarptų zonų. Pono Rubiko klausimas nebuvo šią prasme konkretus, bet aš norėčiau apsistoti ties juo. Yra faktų, rodančių, kad e, vėlgi tam tikroje zonoje apibrieštoje yra ten tų užsikimšimų. Bet mes e, rekomenduojam tiesiog veiksmingai taikyti e, pajėgumų paskirstimo mechanizmą. Tuo mes nesiekiam suskaldyti rinkos, kad būtų priekyba, elektros produktais. Tik tais mes norim užtikrinti, kad būtų prekiaujama tinkamai. Tad atrodo, atsakiau į visus klausimus, tik dar pridursiu. Mm, mano paties ir kolegos Mogo atsakymai į jūsų klausimus. Tai iš tikrųjų mes e, grindžiam savo atsakymus tuo, E, tai yra surinktos e, informacijos iš e, nacionalinių reglamentavimo įstaigų pagrindų ir tą progą tikrai norėčiau padėkoti šioms įstaigoms už paramą, už jų patirtį. Labai ačiū už tokią idealią ataskaitą, nes žinom, kad ji ideali Nes e, tikrai ideali, nes priešingų atveju Lenkijos, Čekijos Respublikos pasie, sie, sienos tiesiog e, užkirs kelią e, teikti dujas iš Rusijos, ypač artėjant žiemai. Bet tikimės, kad mes irgi pateksim į tą geltonąją zoną. Labai ačiū Jums, ponė Putočnikai, ačiū ponė Mogai, ačiū kolegos. Ir tikiuosi, kad jau ateinančiais metais galėsim vėlgi pasikeisti nuomonėmis. Ir ateinantis metai gal parodys, kad jūs iš tikrųjų sėkmingai pasiekėt rezultatų. Na ir toliau rytoj vyks 9 val. mūsų bendras komitetas kartu su kultūros e, komiteto kolegomis toje pačioje salėje. Ir nepamirškite, kad rytoj mūsų laukia balsavimas.